Dėkuoju visiems už supratimą. Thank you. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich nehme die unterbrochene Sitzung. Ponios ir ponai, tęskime posėdį. Noriu Jūs informuoti, kad balsavimas dėl e, svarstyto, ką tik darbo tvarkės punkto rytoj vyks 12 e, val. Ir prieš pereidamas prie kito darbo tvarkės punkto norėčiau Jums pateikti porą, pranešti porą dalykų. Pirmiausia, remiantis 216 straipsnio ketvirtąją pastraipą darbo tvarkos taisyklėse, pranešu, kad dėl. E, E, pataisimo, kuris buvo, apie kurį buvo pranešta vakar 17 val. nebuvo pateikta jokio, jokio pasiūlymo, dėl to e, jis patvirtinamas, laikomas patvirtintų. Taip pat noriu pranešti, kad remiantis 88. 88